Sveiki atvykę visi, atsiprašau, kad vėluojame ir pradedame mūsų posėdį. Iki 10 valandos e, aptarsime 13 e, darbo turkės punktą susitikimą su pasaulio partnerystės, pasaulio žemės ūkio organizacijos ir dabar norėjau paklausti, tikriausiai visi gavote, bet nežinau, ar spėjote susipažinti su elektroniniu laišku, jį išsiuntė ponė Hasekam ir ji svarsto, kaip koordinatorių sprendimas, kuris buvo priimtas vakar apie teisės aktų pripažinimo, teisės aktas, kuris yra susijęs su gyvūnų transportavimu. Taigi šitą teisės aktą mm, EKR grupėje ir ponia parlamento narė turėjo omeny tai, kad reikia įgyventinti šitą teisės aktą ir jie išreiškė tam tikrus nuogastavimus, net tokia gana griežta, tokia štre forma tai daro. Ir norėčiau jūs informuoti, kad koordinatorių sprendimu šitas mm, teisės aktas buvo priskirtas AKR, 25 balsai už, 17 prieš. Balsavo koordinatoriai ir tai mm, vyksta diskusijų forma ir nėra iki galo uh, kaip mm, punktas įtrauktas į darbo atvirkį, bet tiesiog tai yra pagalbinis dalykas. Aišku, taip yra, kad e, tokie sprendimai arba nuomonių pareiškimai Na, aš neturėjau čia kažkokių interesų ir nors mano vaidmuo yra tokia pakilėta, tai, tai aš neturiu tokios, tokios įtakos ir, ir, ir, ir tokių galių, kaip čia yra apibūdinta, kad komiteto posėdėje sabotavau uh, pasiūlymą, kurį pasirašė 220 parlamentų narių ir kažkaip įtikinau e, pirmininkų suėgą ir kad e, tas e, pasiūlymas buvo, buvo perkeltas žmogaus, tai yra Žemės ūkio komiteto kompetencija. Nu taip, tai yra Žemės ūkio komiteto kompetencija ir neturim laiko kelti čia didelių problemų ir pradėti procesą, kad komitetas pradėtų tyrimą šito klausimu. Ir tai buvo perduota Žemės ūkio komitetui, kad jis realizuotų. Dalyvau ir, dalyvaujant komitetui Envi ir Tram ir ponia kalbą, kad aš prieštaravau, kad tai būtų paskirta NB komitetui, bet tai nėra svarbu, sprendimas yra toks. Ir aišku, yra nemalonu. Manau, kad gal ta ponia bus šešėlinė pranešėja rengiant teisės aktą ir jie neš savo indėlį. Žinome, kad jis, jie yra tikrai labai aktyvi, labai kompetitinga, jei tai svarbus klausimas, jie atsidavus tam klausimui ir labai apsidžiaugtume, kad jis savo didelės žinias ir aktyvumą gyvūnų apsaugos srityje galėtų pritaikyti ir dalyvautų darbe. Ir e, aišku, tai tikrai padės pagerinti šito teisės akto kokybė. Ir jeigu ką nors netai padariau už savo pusės, tai aš labai atsiprašau, nors nesijaučiu, kad čia padariau kažkokią klaidą ir tuo labiau, kad tikrai nedarėm jokių tikslingų veiksmų. Manau, kad tas elektroninis laiškas buvo tiesiog susijęs su emocijomis. Tai tiek norėjau paaiškinti jeigu būtų kažkokia koordinatorių reakcija, tai mes galėtume ją išklausyti, bet nemanau, kad sprendimas yra priimtas ir reikalas jau išspręstas. Tai yra klausimas už, uždarytas. Taigi labai ačiū, aš atsiprašau, kad e, išsakiau tas mintis, bet reikėjo tokio paaiškinimo. Gerbėmieji, yra tokių momentų, apie kuriuos nesinorėtų labai daug kalbėti, nes vienas iš mūsų kolegų manau, su kuriuo mes puikiai dirbame, ponas Jean-Paul Denano, nusprendė, kad jis mėnesio pabaigoje eis šiek tiek pailsėti, nežinau dėko, dėl ko, puikiai atrodai. Na, puikiai rengia įvairius pranešimus, bet tavo valia mes ją gerbėm. Ir anksčiau buvo parlamento nariu, paskui nutraukė darbą 14 metais. Ir visas darbas yra susijęs e, su e, limuzino regionu ir didžiąją gyvenimo dalį kolega ten dirbo įvairiose postuose, įvairiose vietose, nes karjerą pradėjo 70 metais ir buvo vicemerų, merų, pir, vicepirmininkų, pirmininkų e, region, regiono tarybos. Taigi savo tėvė dirbo, jai tarnavo, taip pat dirbo ir mūsų komitete, buvo pirmininko pavaduotojų, paskui buvo, dirbo biudžeto komitete, prisimename jo paskutinį teisės aktą, paskutinę nuomonę e, apie e, baltyminius augalus ir visuomet tiesiog stebėjomės jo e, ramybę ir, ir jo paramą mums. Bet turim vieną tokią, vieną tokį priekaištą jums. Dėl to, kad e, jūs tikrai turit daug tokią aistrą ir daug esate pasiekęs kaip muzikas. Ir jūs čia esate žinomas ir Prancūzijoje. Jūs e, rėmėte prezidento Holando, Holand e, kampaniją. Taigi galbūt atsiras kokia proga, draugiška proga, susitiksime ir mes tikrai džiaugiamės, kai buvę parlamento nariai atvyksta į komitetą įvairiomis progomis, ar per šventės, ar šiaip kokią progą, tai galbūt jūs atsvežtumėt savo gitarą arba akordeoną ir padarytumėm tokį mini koncertą. Ir būtų malonu paklausyti. Na, tai tikrai gražiai aistra. Ir ypač muzika, kadangi Aš tai labai vertinu, nes šitoj srityje neturiu e, jokio talento, nulį talentų. Tai problema, nes neturiu klausos. Ir aišku, yra e, kalbų problema, jeigu e, kas nors taip mokytųsi, tai išmoktų penkis kalbas, bet e, nemoku visiškai dainuoti, bet jeigu kažkas gali e, E, groti iš klausos be, be, be natų, tai man tai yra neįs, neįsivaizduojama. Taigi jums šiek tiek pavydžių to talento, bet, na, baltai pavydžių. Labai dėkojame, mums tikrai jūsų trūks ir linkime jums viso ko paties geriausio ir Jeigu kas nors iš jūsų norėtų kažką pasakyti, tai labai prašome tikrai. Na, taip yra. Tu e, išeini dabar, paskui iš eilės ir mes paliksim e, šitą parlamentą, na, bet grįžtame į savo tėvinę, mažąją tėvinę. Dėkui tau labai labai. Jeigu kas nors norėtų ką nors pasakyti, tai prašome. Ponas Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų pasiūlymus, šiltus ir labai žmogiškus. Pažindami Žaną Polį Denano, visi tik pritemrėme jums. Jis yra ir draugas, ir jis yra ir koordinatorius šioje, šiame komitete. Ir man tikrai buvo labai malonu ir miela dirbti su Žanu Poliu. Jis iš tikrųjų yra geras muzikantas ir aš tai patvirtinu. Jis tai vienas iš didžių valstybės veikėjų, politikų, su kuriuo turėjau garbė susipažinti. Ir jam lojalumo, ištikimybės, humanizmo sampratos yra neatsiejamas dalykas nuo jo kasdienio darbo. Taip pat norėčiau dar paminėti pagarbą, dar vienas svarbu skiriamą į bruožą, kuris jam būdingas. Ir e, dar viena jo aistra - žemės ūkis kaimo vietovių plėtra. Prancūzija, limuzinų regionas yra jam labai brangus. Ir tai, yra, tai buvo jo darbas ir jo kelias. Ir dar vienas svarbus klausimas - bendravimas su, su visuomenė. Uh, e, demokratija, piliečiai. Jis dirbo siekdamas, puoselėdamas visas šias vertybės. Ir noriu jam padėkoti už jo darbą, už jo kaip politiko nueitą kelią. Ačiū, ponė pirmininkė, už, už galimybę man pasakyti keletą žodžių Žano Polio Nano garbiai. Noriu padėkoti jam už draugę nueitą kelią ir už jo draugystę. Ačiū. Bardzo dziękujemy. Pan Des, bardzo. Labai ačiū, panas Des. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paremti pono Sekerskio išsakytus žodžius ir savo frakcijos vardu noriu padėkoti jums už jūsų visą darbą šiame komitete ir palinkėti jums visokiojo pasiekmės tolimesnėme, tolimesnėme jūsų gyvenime. Aš tikrai linkiu jums e, kuo geriausios kloties iš viso širdies. Denano. Oui, merci, monsieur le président. Denano. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu sujaudintas visko, kas vyksta šį rytą. Tai yra paskutinis e, posėdis, kuriame dalyvauju Žemės ūkio komitete. Noriu padėkoti jums visiems už tokį išskirtinį rytą man. Pirmininkė taip pat noriu pasakyti, kad tik man tikrai e, labai patiko, kaip jūs pirmininkaujate šio komiteto posėdžiams, pasitelkdamas savo autoritetą ir stengdamasis tinkamai tvarkyti komiteto darbą. Kolegoms noriu padėkoti už pagarbą. Tai tikriausiai yra stipriausias žodis, kurį galima panaudoti. Už tai, kad visi pagarbiai dirba. Kiekvienas išsako savo nuomonę ir paskui bandome susikalbėti, rasti, e, be, bendrų gyjų, rasti sintezę mūsų darbo žemės ūkio srityje. Manau, kad tai mus išskiria iš kitų komitetų, nes mes gebame dirbti drauge Europos žmonių labui. Ši diena man tikrai labai kupina emocijų ir noriu padėkoti jums visiems. Nepažadu sugrįžti su akordeonu, bet dabar galėsiu atsidėti muzikai, nes keturis metus dirbdamas čia visiškai apleidau muziką. Aš iš tikrųjų groju iš klausos pirmininkė ir aš taip pat tikiuosi daugiau dėmesio skirti anglų kalbai, nes šiaip tai mano ausis labiau um, geriau pagauna muzikos garsus nei anglų kalbą. Noriu padėkoti visiems už, už dar kartą už šį labai jaudinantį momentą. Dėkui. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Labai ačiū. Gerbimieji, dabar pereikime prie darbotvarkės. Kitas darbotvarkės punktas, kaip žinote, neseniai vyko e, dirbožėme klausimai simpozimas Romoje. Jį organizavo kolegos iš FAO. Mes turėjome, e, turėjome kvietimą, bet negalėjome dalyvauti tiesiog gegužės pradžioje buvo mini sesija ir galbūt kas nors ir dalyvavo, bet e, aš susitikęs e, prie šio, kad būtų pristatyti rezultatai šito simpozijome. Ir dėl sveikatos problemų. Ponas Vargas negali su mumis būti posėdėje šiandien ir vietoj jo mm, atvyko Rodrigo Delipuerta e, Briuselėje mm, mm, atstovas ir taip pat ponė Rodrygės e, Eugenijo, mes žinome, kaip svarbi šita tema yra. Ir manau, kad grįšim dar prie šitos temos, išversim įvairius, iškelsim įvairius klausimus, nes dirbožėmis ir vanduo yra aplinkos pagrindas ir turi didžiulę įtaką gaminant maistą, dirbožėmio tvarkymo klausimai yra labai išskirtinai svarbus ir ypač jeigu kalbėsim apie dirbožėmio kokybę. Na, bet aš ne, neužtruksiu ir norėjau paprašyti, kad jūs pristatytumėte šį klausimą. O paskui e, raginu kviesti, raginu kviečiu užduoti klausimus ir mm, galbūt, aišku, dar turėsim e, kitą progą plačiau nagrinėti šitą temą, bet e, vis dėlto labai džiaugiamės, kad galime bendradarbiauti su FAMO ir jų atstovybė. Tai dirbam ties vienu bendru ir svarbiu klausimu. Prašome. Chair, eh, honorable member. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už galimybę šiandien čia pakalbėti apie sveiką dirbožėmį ir tai, kaip prisideda prie maisto saugumo ir tvaraus vystimosi. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šiam komitetui ypatingai už nuolatinę paramą šioje srityje ir parodytą dėmesį dirbožėmio klausimui. Jūs tikriausiai prisiminate, kad 15 metų gruodžio mėnesį šis komitetas kartu su aplinkosaugos komitetu bei vystomo bendradarbiavimo komitetu surengė nemažai susitikimų ir diskusijų, kai buv, baigės, buvo, kai pasibaigė dirbožėmio metai ir buvo švenčiama dirbožėmio diena. Buvo surinkta ir paroda apie dirbožėmius, kur buvo akcentuojama, kaip svarbu dirbožėmis yra žmonių gyvenimui. Gerbiami parlamentarai, dirbožėmiai yra žemės ūkio pagrindas. Tai yra terpė, kur išauginamas, ma ma maisto produktai išauginami, augalai. 95 procentai viso maisto, kurį mes suvalgome, yra tiesiogiai arba netiesiogiai pagaminama mūsų dirbožėmio. Sveikas dirbožėmis yra labai svarbu, kalbant apie maisto grandinę. Tai dirbožėmis teikia vandenį, degonį, maistingasias medžiagas, kurios reikalingos mūsų maistiniams augalams. Tačiau, kai maistas auga užterštame dirbožėmėje, užterščiamas ir maistas, tai veikia aplinką ir žmonių sveikatą. Dauguma mūsų pasaulio dirbožėmio išteklių yra vidutiniškos, blogos arba labai blogos situacijos ir kokybės. Ir situacija dar blogės, jeigu nesimsime veiksmų kartu visais lygmenimis, vyriausybių ir parlamentų lygmenių tarptautinių organizacijų lygmenių, jeigu nesimsime veiksmų. Taigi dirbožėmio tarša yra didžiausia grėsmė, kuri yra ignoruojama jau galybę metų, dėl to, kad dažnai šios, šią problemą vizualiai sudėtinga suprasti, tai yra paslėpta problema. Nes mes suprantame, pavyzdžiui, kuomet yra užterštas oras arba vanduo, bet mes nesuvokiame, kas yra dirbožėmio tarša dirbožėmis yra filtras, buferis įvairiems teršalams, neleidžiantis patekti jiems į maisto sistemą, tačiau irgi turi tam tikras ribas dirbožėmis ir sudėtinga dirbožėmiams tvarkyti su teršalais. Taigi e, sumažėja oro, vandens kokybė ir taip pat tai turi ir didžiulę ekonominę kainą nesumažėja ir derlingumas dėl prasto dirbožėmio, tada e, ir tie produktai nėra saugus vartojimui, valgymui ir tai, aišku, paveikia žmonių sveikatą ir aplinką. Žmonių veikla yra didžiausia dirbožėmio taršos problema. Pramoninė veikla, miestų veikla reiškia, kad daug cheminių medžiagų atliekų iš, iš, išmetama į aplinką ir taip pat yra labai intensyvus žemės ūkis ir taip pat galvijų auginimo praktikos ir intensyvios ir taigi prisidėti dirbožimo taršos. Dirbožimo taršos problema turi būti vienas svarbiausių prioritetų visame pasaulyje. Maisto žemės ūkio organizacija bei pasaulinė dirbožėmio partnerystė siekiame tvaraus dirbožėmio valdymo statinimo, įskaitant priemonės, kuriamis būtų galima užkirsti kelią arba iki minimo sumažinti dirbožėmio taršą. Pasaulinis e, dirbožėmio taršos simpozijumas, kuris įvyko, apie kurį kalbėjo pirmininkas, e, simpozijumas vyko prieš dvi savaitės Romoje ir tai buvo sėkmingas renginys, kadangi buvo pasiekta konkrečių rezultatų e, su įvairiais bendradarbiaujančiais partneriais, kartu su mokslininkais, politikos formuotojais, pramonės atstovais, žemės savininkais ir galybė kitų suinteresuotų pusių visame pasaulyje. Gerbiami parlamentarai, dirbožėmio tarša yra pasaulinis iššūkis, kuris peržengia sienas. Globalizuotame pasaulyje mes turėtumėme būti atsakingi už tai, kokį įspaudą palieka žmogaus veikla ne tik mūsų šalyse, bet ir kaimininėse šalyse arba tolesnėse šalyse. dirbožėmio apsaugos globalus užtikrinimas nėra žinomas, nes yra trūksta informacijos iš besivystančių valstybių, kurios neturi pajėgumų, išteklių, kad įvertintų ir užkirstų kelią e, dirbožėmio taršai. FAO organizacija siekia skleisti daugiau informacijos apie šį paslėptą pavojų, siekia kurti tokių šalių pajėgumus, šalių, kurioms reikalinga pagalba ir taip pat atlieka išsamų dirbožėmio taršos vertinimą. Mokslinė bazė, kaip Natalija Rodrygės, mano kolegė, paaiškins, jau sukurta, turime mokslinių duomenų, dabar tiesiog reikia imtis veiksmų. Gerbiami parlamentarai, norėčiau labai padėkoti visai ES už nuolatinę paramą globaliai dirbožėmio partnerystiai ir FAO darbui siekiant užtikrinti sveiką dirbožėmį. Mes tikimės, kad šis bendradarbiavimas ES aktyvės ateityje, kad būtų galima kovoti su dirbožėmių tarša, kad būtų galima išspręsti šią paslėptą problemą, paslėptą pavojų. Ir taip pat aš manau, kad Europos parlamentas čia turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Kolegė Natalija Rodrygis Ohenio. Jie yra irgi iš Ispanijos mafijos, taip sakant, iš pasaulinės dirbožėmio partnerystės sekretoriato. Jie trumpai pristatys simpozimo rezultatus ir taip pat, ką galėtumėme nuveikti ateityje. Taigi dėkuoju uždėmesį. Ačiū, Rodrygo, už įžanginį žodį ir įkvepiančią kalbą. Aš pristatysiu kelis techninius aspektus susijusius su dirbožymio tarša ir apibendrinsiu išvadas bei rekomendacijas, kurias pateikėme po simpozijumu. Rodigo minėjo, kad dirbožėmio tarša yra paslėpta realybė. Kodėl paslėpta? Nes tai yra cheminis degradavimas, mes to nematome yra daug pavojingų medžiagų dirbožėmė, jų koncentracijos yra didesnės nei paprastai. Tarp vyriausybinė techninė dirbožėmio komisija, mūsų techninė grupė, dirbanti mūsų partnerystėje, parengė šią ataskaitą 2015 metais apie pagrindinės grėsmės dirbožėmiui ir dirbožėmio sveikatai. Dirbožėmio tarša buvo įvardinta kaip viena pagrindinių problemų ir Europoje, ir Eurazijoje dirbožėmio traša yra trečia didžiausia grėsmė dirbožėmio sveikatai. Mes esame atsakingi už tokią taršą. Žmonių veikla yra didžiausia priežastis dirbožėmio taršos. Yra labai didžiulė pavojingų medžiagų įvairovė randamų dirbožėmėje. Tūkstantis 1400 144 tūkstančiai cheminių medžiagų kasdien išleidžiama į aplinką ir mes nežinome, kaip tos medžiagos tarpusavį saveikauja. Pavyzdžiui, Europoje daugiau nei 340 tūkstančių vietų jau yra užteršta ir jos turi būti išvalytos. Aišku, tai kainuos nemažai. Tačiau vertinimai rodo, kad 2,8 milijonai vietų potencialiai gali būti užterštos vien tik Europoje. Be kita ko, net nelabai tiksliai žinome, kiek jos pasklinda dirbožėmėje ir kiek pasklinda dirbožėmėje e, žemės ūkėje naudojamų cheminių medžiagų. Taigi dirbožėmio tarša, kaip sakė pirmininkas Rodrygo, yra labai veikia vandens kokybę, oro kokybę ir taip pat tai veikia ir mūsų sveikatą, aplinką, maisto saugumą, maisto gamybą. Yra skai, skaičiuojama, kad 50 metais pasaulyje gyvens 9 milijardai žmonių. Tai reiškia, kad reikia užtikrinti visiems jiems sveiko maisto tiekimą. Mūsų partnerystė parengė laisvanoriškas gairės dėl tvaraus dirbožėmio valdymo ir tos gairės galėtų leisti pager, padidinti maisto gamybą 58 procentais. Yra numatyta, kad tiems 9 milijardams žmonių iš, išmaitinti reikės 60 procentų daugiau maisto. Taigi, jeigu mes įgyvendinsime tvar, tvaraus dirbožėmio valdymo praktiką, tuomet galėsime pasiekti šio tikslo dirbožėmio tarša yra reali grėsmė ir tvaraus vystimosi tikslams, kuriuos esame visi užsibrėžę ir patvirtinę. Tų dvylikos tikslų pasiekimas yra tiesiogiai susijęs su dirbožėmio taršos prevencija ir minimizavimu. Pasaulinis simpozijumas dėl dirbožėmio taršos buvo labai sėkmingas renginys. Mes kartu suvienijome daugiau nei 500 mokslininkų, politikos formuotojų, žmonių iš pramonės, vyriausybių ir taip pat žemės savininkų. Ir jie kartu dirbo labai intensyviai tris dienas, kad parengtų išvadas ir pateiktų savo pastabas, kurias aš dabar pristatysiu. Tapo akivaizdu, kad dirbožėmio tarša yra globali grėsmė. Buvo pasisakymų iš įvairių pasaulio vietų tame simpozijume. Ir taip, ta problema yra aktuali visur. Tačiau situacija blogėja, bet dabar turime galimybių. Praeito metų gruodžio mėnesį trečioji asamblėjos sesija vyko, Junktinių tautų aplinkosaugos asamblėjos sesija sesiją ir ji, jos metu buvo pasirašyta deklaracija dėl dirbožėmio taršos prevencijos ir sumažinimo. Taigi to dokumento simpozimo pagrindinės išvados buvo štai kokios. Yra moksliškai įrodyta, kad dirbožėmių tarša kelia neraminančią grėsmę žemės ūkio našumui, maisto saugumui ir žmonių sveikatai kad norint kovoti su dirbožėmio, dirbožėmio tarša, reikia imtis bendrų pastangų ir prie to turi prisidėti visi, kad galėtumėm iškvisti kelią ir sumažinti taršą. Pagrindiniai teršalai yra susijęs su žmonių veikla. Pramonė, e, atliekų tvarkymų ir valdymų, taip pat ir žemės ūkiu. Mes turime investuoti į tvarę dirbožėmio praktiką. Dirbožėmio taršos prevencija turėtų būti didžiausias pasaulinis prioritetas, nes e, e, užteršto dirbožėmio išvalymo kaštai yra milžiniški, taigi prevencija turėtų būti pagrindinis prioritetas. Na ir e, pasaulinio dirbožėmio, tarš, pasaulinio dirbožėmio taršos būklė yra nežinoma. Mes turime dėl to ir kurti tuos gebėjimus, kad būtų galima spręsti tą problemą universaliau. Taip pat mes norime investuoti ir į bandomosius projektus, kuriuos gyvenintumėme įvairiose pasaulio regionuose, Afrikoje ir Azijoje, tarkim, kadangi ten būtent didžiausios ir yra problemos susijusios su dirbožėmio tarša, nes mes labai mažai ką žinome yra labai mažai priemonių sukontroliuoti dirbožėmio taršą ir taip pat mes neturime duomenų apie tai, kas ten vyksta. Rekomendacijos, kurias pateikė visi dalyviai ir dėl kurių sutarė simpozimo metu, buvo štai kokios. Labai svarbu yra skleisti informaciją, pradedant nuo vaikų, jaunimo, taip pat politikams, žemės naudotojams, reikia skleisti informaciją, kad jie suprastų, kas yra dirbožėmio tarša ir kaip tą problemą spręsti, kaip užkisti kelią ir išvalyti tą dirbožėmį. Ir čia mūsų pasaulinės dirbožėmio partnerystės vaidmuo yra labai svarbus. Mes rengėme informavimo, rengėme informavimo kampanijas kasmet, kalbame apie pagrindinę grėsmę dirbožėmiams ir šiais metais darysime tą patį, mes įgyvendinsime uh, E, visuomenės sąmonimo kampanijas e, gruodžio mėnesį, bet apie tai gal papasakosiu dar daugiau vėliau. Dar viena idėja, kuri buvo iškelta simpozimo metu, tai buvo suburti dvi techninės darbo grupės, kad jos galėtų padėti sprendimų prieimėjams. Ir tos grupės parengs gairias, kad bus galima stebėti geriau ir pateikti informaciją apie dirbožėmio taršą. Kaip sakiau, dirbožėmio taršos prevencija turėtų būti pagrindinis prioritetas. Ir tam tikslui mes turime įgyvendinti esamas gairias, tokias kaip alimentarius kodeksą, kodeksas, kurį parengė FAO, taip pat e, gairės dėl tvaraus e, dirbožėmio valdymo, uh, pesticidų naudojimo kodeksas, planas dėl antimikrobinio atsparumo ir kad galėtumėme užtikrinti, kad e, dirbožėmio tarša būtų sumažinta, reikia laikytis tų teisės aktų. Ir taip pat reikia kalbėti apie visą dirbožėmio taršos ciklą. Kaip jau sakiau anksčiau, mes pradėjome svarbes informavimo kampanijas ir gruodžio mėnesį paskelbėme pasaulinę dirbožėmę dieną. Turime savo tinklapį, grotažymė Soul Pollution. Ir mes šiais metais įgyvendinsime tą simpozijumo baigiamąjį dokumentą ir įdėksime visas rekomendacijas, parengsime techninius vadovus regioniams, regioniams dirbožėmių taršos prevencijos ir mažinimo grupėms. Tačiau, aišku, susidurėme su apribojimais, reikia daugiau finansinių mums išteklių, kad galėtumėme investuoti konkrečias, konkrečius veiksmus siekiant sveikų dirbožemių. Ir būtent norime labai padėkoti ES už jos paramą, bet norime, kad ir toliau jūs prisidėtumėte prie mūsų darbo. Dirbožėmių tarša yra grėsmė tvariam vystimusi ir su tarša galime kovoti tik tai veiksmais vietoje, taigi dirbkime kartu, siekdami švarių ir sveikų dirbožėmių ir saugaus maisto. Dabar yra ir tarptautinis kreipimasis, yra surinkti moksliniai duomenys, taigi pasiteisinimų daugiau neturime. Atėjo laikas imtis veiksmų. Dėkoju uždėmesi. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli... Gospa prašė žodžio Sandra Paits Hausnik ir jeigu galima E, minutė kiekvienam, kadangi 10 valandą bus bendras posėdis su e, Andy komitetu. Taigi, ponė Standa, labai prašyčiau visų po minutę šnekėti. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti už šio dokumento pristatymą, kuris man atrodo yra labai svarbus. Esu iš regiono Galicijos, kurios uh, kurio vien, ir mano viena pagrindinių veiklos ryčių dirbant šiame parlamente yra lankytis kaimo vietovėse, kurios ypač nukentėjo dėl netinkamo e, pramoninių atliekų tvarkymo ir įvairiausių kitų atliekų tvarkymo net, neteisingo. Mūsų regiono autonominė valdžia kaimo vietovės, ypač apleistas šachtas, kitą, kit, kitą apleistą infrastruktūrą naudoja kaip vietą, kur galima išmesti, išversti visą e, šlamštą, visas šiukšlės, be, be jokio apdarojimo. Todėl turime apie tai kalbėti, nes mes nuodijame arba kitaip sakant, nuodija mūsų dirbožėmi ir kaimo vietovių gyventojus. Man tai atrodo labai rimta problema. Ir jūsų bandymai atkreipti dėmesį šią problemą yra labai aktualūs. Ir kaip sakė pirmininkas, tai tema, kurią taip mes svarstyti šiame Žemės ūkio komitete. Ir manau, kad tai vyksta ne tik mano šalyje, kad tai vyksta daug kur. Taip visiškai sutinku su jumis, kad turim daugiau laiko e, tai temai skirti mūsų komitete. Ponas Vais, labai trumpai, mano klausimas. Turėtume skirti dėmesio keisdami BŽOP ir kaip atkreipti dėmesį į dirbožėmą apsaugą. Ponas Hausling, 4 procento manijako ir kai kuriuose šalise tai visai naudinga, dirbožėmi tai jį praturtina. E, ir, ver, ir galbūt galima pasitelkti ir dronus. Tai nauja technologija, kai kuriuose šalyse jau naudojama. Ką jūs apie tai manote? Ui. Ponas Huitema, kaip ir ponas Egnė, aš turėjau balsuoti, aš būdėjau būti kitame komitete, neklausiau nuo pat pradžių, bet man atrodo, kad tema yra tikrai labai aktuali ir įdomi. Uh, Manau, kad yra daug poten, dar čia potencialo galimybės gerinti dirbožėmio būklę ir tai būtų naudinga visiems. E, reikia rinktis tvaresnę gamybą, e, nepamiršti <coughs> drėkinimo, apsirūpinimo vandenimi. Ir palėpėm palėtėme vos tik Lietkalnio viršūnę ir žinoma, čia padėtų mums nuosios technologijos, ekologiški metodai gerinant dirbožėmio būklę. Ir aš sutinku dėl to su jumis. Pradedame svarstyti trašų reglamentą ir pat, pagal patiktą pasiūlymą kadmio kiekį fosfatų, siūloma mažinti dirbtinai gaminamame mišle ir fosfatų kiekį. Aš manau, kad dėl kadmio lygio reikia labai griežtų reikalavimų siekti. Teis aktualu dirbožėmio būkliai, nes galų gale bus apkaltintas, pakaltinta ne pramonė, o ūkininkas, jeigu dirbožėmėje bus rasta kadmio. Ar pasaulio maisto ir prekybos ir, ir Žemės ūkio e, organizacija teiks kokius nors pasiūlymus dėl kadmio kiekio trašose. Labai ačiū ir labai prašyčiau trumpai atsakyti, labai trumpi atsakymai, kadangi a, e, aplinkos apsaugos komiteto ko, kolegos jau laukia už durų. Na ir e, jie jau renkasi pas mus, taigi jiems ta tema irgi labai svarbi, taigi būtų gerai kartu išklausyti atsakymus. Na, gerbimas ponė, jums irgi dar žodis tiki, bet labai trumpai. Kai siekiau būti išrinktas Europos parlamento nariu, aš nepasakojau visiems apie tai, kad e, laiko niekam neturime ir kad posėdžiai neprasideda laiku, bet tai tikrai nepaprastai svarbi tema galbūt taip netrodo, pamačius, kiek žmonių dalyvavo posėdėje nuo pat pradžių. Atrodo, kad visur kitur vykstantis renginiai yra svarbesni, bet iš tikrųjų tai svarbi tema, nes jeigu to klausimo neišspręsime, visi būsime užnuodyti, visi numirsime. Ir dėl to tai yra svarbu ir gaila, kad tiek mažai žmonių dalyvauja. Noriu sakyti mintį, kurią išsakė ponas Egniu. Man e, rūpi šis klausimas, bet manau, kad e, E, yra naudos panaudoti e, nuotekas, mėšlą trešimui, čia yra galimybių. Tačiau yra ir, ir susirūpinimą keliančių dalykų dėl to, kas su tos, nu, tomis nuotekomis per, prieš jas apdarojant e, nusėda dirbožėmėje, sunkiai metalai, kadmis, pavyzdžiui, ar tikrai pašalinami iš, jo, iš jų. E, Matau, kad jūsų dokumente šiek tiek apie tai kalbama. Ar tai yra didelė problema ir kaip galima būtų išspręsti situaciją, gerinti ją ir kaip su agromiškininkystė. Nors žmogus yra e, protinga būtybė, bet man atrodo, kad jis eina kirmino keliu. Noriu E, prisiminti mokykloje daryti eksperimentą, kai kirminas sumaišo visus, visų rūšių dirbožėmį, nes labai kvailai elgesi. Jūs man net neskirite minutės, tai farsas. Proszę pana, no bardzo proszę. Pan... Nu gerbiamasis, nu labai prašyčiau. Jų kiekis padvigubės, jeigu niekas nesikeis iki 2050-ųjų. Mūsų pozicija E, tai reikėtų